sulaukiau socialdemokratų frakcijos prašymo poną Pereirą paskirti ekonomikos reikalų komiteto nariu. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti, pastebėti, jei ne, e, šią